buvo patvirtinta pirmininkų suėgoje. Toliau pagal e, mūsų darbo tvarkė yra vienos minutės pasisakymai pagal 150 e, taisyklę. Turiu visą sąrašą prašysiųjų žodžio pagal vienos minutės taisyk, e, procedūrą ir iš karto suteiksiu žodį Koša Adamui vienai minutiai. E, pan Adam Koša. Ponas Adamas Koša. Ponas Adama Koša. Noriu padėkoti Jums už žodį. Pane pirmininkė, mėly kolegos, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Lisabonos e, sutarties tekste bus įtraukta ir pagrindinių teisų hartija, o tai darys tam tikrą poveikį tiek mums, tiek visiems piliečiams. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Pagal pagrindinių teisų hartiją negalima diskriminuoti niekieno jokių atžvilgių jei auginamas negalę turintis vaikas, jo diskriminuoti negalima. Taigi nuo dabar e, draudimo bendrovės nebegalės atsisakyti sudaryti draudimo sutartis dėl to, kad auginamas e, negalę turintis vaikas. Kitas dalykas ES remiantis krikščioniškosiamis vertybėmis turės vienodai traktuoti visus piliečius, tame tarpe ir turinčius negalę. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į šį aspektą ir paprašyti paremti tarpdisciplininės negalę turinčių žmonių grupės steigimą. Pan... Ačiū labai už jūsų pareiškimą. Ponas Jaroslav Kalinovski, vieną minutę. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė parlamento pirmininkė, kas septintas ES pilietis yra mažuma. Mes daug girdime apie pagarbą mažumų teisėms. Reikėtų pabrėžti, kad mes privalome gerbti mažumų teisės. Visi žinome, kad demokratija yra vertinama pagal tai, kaip ji traktuoja mažumas. Pagal Lisabono sutartį yra numatyta pagarba mažumų teisėms. Tuo tarpu pagrindinių teisių hartija draudžia diskriminuoti žmonės bet kuriuo aspektu. Tačiau mes vis dėlto susidurėme su diskriminacijos apraiškomis. Aš kalbu apie Lietuvą. Jau 20 metų Lietuvos piliečiai yra diskriminuojami skirtingose gyvenimo plotmėse. Aš kalbu apie Lenkijos pavardžių transkribavimą. Ponas Jaroslav Valensa vieną minutę. Przepraszamy mocniej. Szanowny panie przewodniczący. Atsiprašau, gerbiamas ponė pirmininkė, spalio 14 dieną Europos komisija pateikė kasmetinę plėtros strategiją, kuri apima Vakarų Balkanų, Airijos ir Turkijos pažangos vertinimą atsižvelgiant į ekonominę krizę ir svarbiausias ekonomikos problemas. Norėčiau paskatinti Turkiją ir toliau daryti pažangą, imtis pastangų, reformuojant įvairias gyvenimo sritis ir sprendžiant konfliktus su kaiminėmis respublikomis. Darybos parodė, kad Turkija turi daugiau dirbti, norėdama įgyvendinti stojimo kriterijus. Tai turi būti vienas svarbiausių aspektus, skatinant Turkiją ir toliau daryti pažangą. Da, vieną minutę. Dėkoju. Toliau žodis suteikiamas Markui Terabelai. Gerbėjau kolegos. Cette situation gravissime a été dénoncée lors du sommet. Milijardai vaikų e, miršta nuo bado ir e, Pittsburgo, e, Ženevos sutikimuose buvo pažadėta skirti bent 20 milijardų eurų ir nuorat yra kartuojami tie įsipareigojimai. Tačiau uh, Praeitą savaitę, lapkričio 16 dieną, Romoje buvo susibūręs vadovų sutikimas pagal FAO rėmus ir vis tiek 20 valstybių vadovai ne, negalėjo pateikti tokių įsipareigojimų, kokie turėtų būti ir 44 milijardai kas met turi būti skiriami pačių neturtingiausių valstybių žemės ūkiui įrimti galutiniai įsipareigojimai yra labai smarkiai sumažinti, palyginti su tuo, ką Akviloje G8 buvo įsipareigoję padaryti. Ir iš tikrųjų įvertinus, kiek G20 galės padaryti, prie, kokias priemonės galės pritaikyti pagal tai, kas yra įsipareigota, tai iš tikrųjų niekada nebus pasiekta tai, kas yra planuojama. Pan ant. Labai dėkoju. Toliau ponas Antonijo Masimidato. Dėkoju. Vakarų Saharoje situacija yra labai sudėtinga. Žmogus teisų stebėtojai iš mano uh, regiono pastebėjo, kad situacija iš tiesų yra katastrofiška. Aš lankiausi tinduke, Tindute ir sužinojau apie tai, kad uh, ne tik tenai laikomi yra politiniai kaliniai, bet yra ir naudojami yra kankinimai. Ir Sakharovo premijos laureatė Amin, Aminatu Haiddi buvo išvaryta iš savo šalies. Mes turime ką nors daryti. Ypač dabar, kai mes turime vyriausiai galiotinio užsienio politikai. Turime padėti šiems žmonėms. Praėjo 20 metų nuo e, Berlyno sienos griūties. Ir dabar matome, kaip statoma yra dar viena siena ir turime padėti poniai Haidu. E, dziękuję panu. Dėkuoju. Tomas Karl Haglart. Vienai minutė. Ačiū pirmininkė. Per pastarąsias savaitės mes nemažai girdėjome apie Baltijos jūros strategiją ir aš apie tai norėčiau pakalbėti. Praeitą trečiadienį įvyko tarybos ir Europos parlamento taikinimo komitetas, skirtas biudžeto klausimams. Per pirmą svarstymą Europos parlamentas reikalavo, kad Baltijos jūros strategijos gyvenimai būtų skirta papildomai 20 milijonų. Ta darėme remdamiesi teisinių pagrindų. Taigi komisija puikiai žino, remintis, kuo mes reikalaujame, kad, galim, kad šios lėšus būtų ne tik skirtos, bet ir tinkamai panaudotos. Situacija yra labai skubi. Šis klausimas yra nepaprastai aktuolus. Tikiuosi, kad mes sugebėsime imti skubių veiksmų. Sugebėsime skubiai įtikinti komisiją ir tarybą, kuo skubiai imtis priemonių. Dėkuoju. Elen Flotr. Euh, merci, monsieur prezident. Jeudi. Dėkuoju, pirmininkė. Ketvirtadienį lankiausi Tunise, kuria, taitė, kurioje vyko vieno poeto, pono Ebriko teismas. Jis jis niekam nieko blogo nepadarė, tačiau žinome, kad Tunise artėja rinkimai. Ir užtat padaugėjo ir smurto apraiškų. Spalio 23 dieną įvykęs teismas iš tikrųjų parodė, kokią svarbų vaidmenį vaidina ponas e, Eibrikas savo šalyje. Tačiau tarptautinė bendruomenė nieko nedaro. Mūsų ambasadoriai, Europos komisija sėdi rankas sudėję. O mes negalime gauti vizos tam, kad galėtume nuvykti į šį teismą. Mes visiškai nepadedame žmonėms, kuriems reikia mūsų pagalbos. Ką veikia komisija, ką veikia mūsų ambasados, kodėl jie nereikalauja, kad Tuniso valdžia imtųsi veiksmų. Turime aiškiai pasakyti ponui Benali, kad jis privalo keisti situaciją. Dėkuoju, panas Samaševskis. Uh, um, pan João Ferreira. João Ferreira. O acordo comercial assinado no passado dia 4 entre a União Europeia e Israel. Prekybos susitarimas, kuris buvo pasirašytas lapkričio 4 dieną tarp ES ir Izraelio, yra skirtas pirmiausia prekybai e, žemės ūkio produktais bei žuvimi pagerinti. Mes to labai seniai reikalavome. Mums e, reikia veiksmus šioje srityje, tačiau nepamirškime apie tai, kad mūsų žemės ūkiai yra ištikusi krizė. Taigi šis sustarimas yra nenaudingas. Bet o e, Izraelis nieko nepaisydamas nuolatos pažeidžia žmogaus teisės. teisės. Gazos ruožas, e, gazos ruožo vis dar taikoma yra blokada. O Jeruzalėje statomos sienos. Mes reikalavome, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės ir smerkėme šį susitarimą, kuris yra nenaudingas nei mums, nei, e, nei kam nors kitam, kadangi į ES pagal šį susitarimą galima bus įvežti žemės ūkio produkciją užaugintą užimtuose, okupuotose teritorijose. Mes nuolatos kalbame apie tai, kad e, turime gerbti žmogaus teisės ir tai turime gerbti žmogaus teisę kurti laisvą valstybę. Gerard Batin. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Pavel Stroivo, Rusijos tremtie gyvenantis Rusas pasakė, kad Kinok, kaip, krem, kaip Kremlius sureaguotų, jeigu būtų nutrauktos brandolinio, brandolinio ginklo, um, brandolinio ginklo bandymai. Jei tai yra tiesa, tai reiškia, kad uh, Junktinės karalystės pilietis, Lordas Kinokas, prieštaraudamas savo šalies interesams, kreipėsi į priešingos mums šalies vadovą. E, ir tai buvo naudinga tos šalies gynybos sistemai. Taigi jį galima apkaldinti išdavystę. Aš manau, kad yra visiškai neprimtina tokia situacija ir turime reikalauti, kad e, Lordas Kinokas sureaguotų jam patiktus kaltinimus. Przypomnieć tym, którzy się zgłaszają w tej chwili. Ja mam na liście 79 osób. Norėčiau Jums priminti, kad mano kalbėtojų sąraše yra 79 kolegos, o galime skirti laiko pasisakyti tik tai 30-35 kolegoms. Taigi prašyčiau laikytis jums skirto laiko. Kolegos, labai atsiprašau, tačiau daugiau prašymų kalbėti negaliu priimti. Ponas Čaba Čogor. Köszönöm, elnök úr! szomorú hogy a kisebbségek kollektv jogfosztását igazoló politika susijusi su mažumomis ir mažumų kalbų vartojimu yra labai aktuali. Noriu padėkoti prezidentui už tai, ko buvo imtasi Slovakijoje. Kalbos įstatymas yra tik maža teisino dalis. Čekijos atvejais Čekijoje ir be Lisabonos aišku, kad yra kuriami precedentai, kurie pažeidžia pagrindinių teisų hartiją. Daug priimtų e, teisės aktų prieštarauja ES teisės aktams. Mes tikimės, kad ateityje nebus remiamasi antro pasaulinio E, karo palikimu, tačiau remiamasi teisinga praktinė praktika ir garantuojama vietos autonomija. Zaborska. E, Ačiū pirmininkė. Lakučio 20 dieną buvo žymima Jungtinių tautų vaiko teisų apsaugos konvencijos 20 metis. Socialinė trauktis, kova su skurdu, šeimos e, teisės, e, solidarumas tarp kartų ir kiti principai. Tai yra tokios politikos rytis, kuriuose mm, nevyriausybinio organizacijų patirtis yra labai svarbi. Žmogaus teisų apsaugos konvencija nurodo, kad vaikai turi aukti šeimose. Vaiko ir šeimos teisų apsaugos e, parlamentinė intergrupė yra daugpartinė grupė ir aš labai Prašau visų parlamentarų paremti šios intergrupės idėją savo frakcijose, nes tikrai ši intergrupė atlieka gerą darbą ir turėtų jį tęsti. Vieną minutę. Dačiano Serbu. Mulțumesc, domnule președinte. Situația comunității românești din Italia este din ce în ce mai îngrozitoare. Ačiū pirmininkė. Italijos situacija e, darosi vis sudėtingesnė. Visa Europa žino, jog visa bendruomenė yra smerkiama dėl kelių asmenų um, įvykto blogio, visa bendruomenė kenčia ir um, tai matosi ir, ir iš telefono kompanijos vadovo veiksmų, kuris rekomendavo, kad nebūtų sudaromos sutartis su uh, Romų atstovais, Romų kilmės romėnai rumūnam taikoma diskriminacija, tačiau niekas nieko nedaro. Romų bendruomenės atstovai Rumunijoje gyvena tokia situacija ir mes turime atkreipti dėmesį Italijos valdžios į e, tokią situaciją, kuomet yra diskriminuojami Romų kilmės asmenys mr president i was going to. ačiū pirmininke norėjau pasisakyti dėl to kad Europos struktūriniai fondai yra labai svarbus Velsui um, ir kitiem regionai, tai bus svarbus po 2013 metų. Tačiau um, atsižvelgdamas į tai, ką ponas Batin pasakė dėl um, Britų politikų, Merkės, mm, Britų komisarės ES um, veiks, komisaro atstovo ES veiksmų. Aš nežinau, apkaltinti tokį žmogų šmeištu yra baisu. Aš manau, kad tikrai pirmininkiai jūs turite pareikalauti pasiaiškinimo šitos mens. Poprošau zabranie głosu. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Ivo Vaigal. Mi bomo tukaj imeli kmalo v parlamentu priložnost. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Greitai mes e, turėsime galimybę išklausyti e, kandidatus į aukštojo įgaliotinio postą. pas mus atvyks paskirtas, paskirtoja aukštoji galiotinė ir e, dabar iškilo klausimas, ar ES apskritai galės vaidinti svarbu vaidmenį artimuosiuose rytuose. Prieš mane kalbėjusieji e, pabrėžė, kad šie klausimai yra labai svarbus. Palestinoje ir toliau tęsiasi neramumai. Palestina e, atakuoja Izraelį, Izraelis sureagavo neproporcingai, buvo daug aukų ir aš manau, kad mes neturėtume nukreipti savo dėmesį nuo Izraelio, jis jam yra reikalingas. Davis. Ačiū, Kris Deivis. Pone pirmininkė, Junktinės karalystės kariai ir kitų tautybių kariai kovoja ir miršta žūsta Afganistane. Tačiau mes siekiame, kad mūsų valstybės būtų saugios. Turėtume kovoti su Al-Qaeda ir narkotikų srautais Pakistane. Tačiau man tie pasiteisinimai nėra aiškus. Pasigendu aiškios politinės strategijos. Nežinau, ko siekiama tokiamis žūtimis. Uh, Saugumas tikrai nedidėja, grėsmės tik auga, esama islamistų išpolių, tuo tarpu vyriausybės tarsi remia šį karą. Esama ir radikalizmo apraiškų, e, ir prieš vakarus nukreiptų išpolių. Turime permastyti vyriausybių sudėsi ir turime susi, e, pasiruošti patraukti savo kariuomenės iš Afganistano žemės. Isabel Durand. Ačiū, ponė Isabel Duron. Pone pirmininkė, jūs tikriausiai žinote, kad sudarytas sutartis tarp Sueco ir Belgijos. Nutarta, kad šitas artis galios iki 2025 metų. Tai tik patvirtina, kad branduolinis monopolis ir toliau klestės ir bus labai sudėtinga įgyvendyti atsinaujinančių šaltinių projektus. Manau, kad e, pagaliau mes pasiduosime rinkos spaudimams ir pasiduosime ir GDFC spaudimui. Būtų įdomu sužinoti, kaip komisija reaguos į šią sutartį, ar bandys išspręsti šią problemą. Aš tikiuosi, kad e, įtariamasis netaps teisėjų šiuo atveju. Noriu tarti keletą žodžių apie Kopenhagą. Kopenhagoje energetikos e, aspektai bus labai svarbus. Aš tikiuosi, kad komisija atkreips dėmesį ir į tai, kad Belgijoje ši situacija turėtų liautis ir turėtume panaikinti monopo, monopolinę GDF Sueco padėtį. Dėkoju, Joe Higgins. Tūkstančiai socialinių darbuotojų Airijoje yra privesti išėti laukas, savivaldos e, pareigūnai slaugės, gydytojai, mokytojai nebenori mokėti už tą krizę, prie kurios jie neprisidėjo. Mes iš ES norime nusiųsti solidarumo paramos ženklą šiems žmonėms. Aš noriu, kad uh, dirbantieji, uh, viešojo sektoriaus dirbantieji ir toliau uh, tęstų savo streiką Arijoje ir taip nuverstų vyriausybę, kuri visiškai nesugeba susitvarkyti su šiandienos aplinkybėmis. Ciniškas sanderis buvo sudarytas tarp PPE ir socialistų vyriausybės pažiūrėkite, kas vykstagi ir pas, šioje sąjungoje. Moteris, kuri niekada nebuvo išrinkta į jokias pareigybės, dabar gauna didžiulius įgaliojimus. Taigi, pažiūrėkite, ar galima tikėtis kokio nors ES rankiškumo ir nepriklausomumo. Andrėjas Brucija. Pone pirmininkė, ačiū. Kiekvienas septintas europietis yra mažumos atstovas, tačiau jis privalo būti tarsi šešėlyje, jei Briuselis e, nebandytų pasigriepti valstybių narių kompetencijos, e, tai galėtų nesikišti į valstybių narių vidaus reikalus. ES labai skirtingai traktuojama tartotinė teisė, pavyzdžiui, Prancūzijoje nepripažįstamos etninės mažumos, o Slovenijoje ir toliau priimami teisės aktai susiję su diskriminavimu. Austrijoje mažumoms suteikiamos visos e, vystimosi galimybės. Aš manau, kad reikėtų suvienodinti e, su etninėms mažomis susijusius teisės aktus. Taip pat reikėtų įtraukti į šios aktus visas galimas mažumas. Manau, kad reikėtų stengtis išsaugoti nacionalinę įvairovę ir turėtų tai nelikti tik žodžiais. Ranikuosiu. Ačiū labai. Ponas Šikerski. Uroczystości, które odbyły się 9 listopada iškilmės, kurios vyko lapkričio 9 dieną Berlyne, paminint 20-ąją Berlyno sienos griūties dat, 20-metį, rodo, kad mums pasisekė įveikti pasidalymą ne tik Vokietijoje, tačiau ir visoje Europoje, o sienos nugriovimas e, tai tik įrodė. Svarbus buvo įvykiai ir 90-aisiais um, metais Lenkijos rytų pasienyje, taip pat Vengrijoje 56-ųjų metų įvykiai. Daugelis opozicinių jėgų skirtingose valstybėse narėse kovojo už e, lygybę ir laisvę. Daug kas e, jų žuvo. Mes gerbėme šios žmonės ir visada prisimame, prisimename tuos politikus, kurie parodė e, ryštą kovodami už demokratiją. Kolegos, turiu skelbimą, kurį perskaitysiu angliškai. Gal tai bus paprasčiau. Ponas David, pono Davido Martino lėktuvas vėluoja. Mes turėjome svarstyti kolegos Davido Martino pranešimą. Todėl prašysiu parlamento pritarti, kad pono Davido Martino pranešimą.